Good afternoon, dear colleagues. We will... Labadiena, mėly kolegos, pradėsime popietinį posėdį. Penktasis mūsų darbo tvarkės klausimas yra seminaras, kur kalbėsime apie lyčių stereotipus ir feministinis požiūris į vyriškumą. Gerbiami svečiai, kolegos, dalyviai, Labai malonu Jūs pasveikinti šį seminarą, kurį suorganizavo piliečių teisų ir konstitucinių reikalų politikos departamentas mūsų komitetui. Ir pradžiai aš kelis praktinius skelbimus perskaitysiu. Labai atsiprašome, kad dėja viena kalbėtoja, ponia Kei Doyle, turėjo šaukti savo dalyvavimą dėl medicininių priežasčių ir dėl to, kad jie mus įspėjo gan vėlai, ne, nesuradome kito kalbėtojo vietoj jos. Ir šiandien turime tris garbius ekspertus, šiandien atvykusius į mūsų seminarą. Na ir mes su malonumu išklausysime jų pasisakymų. Per pastarąjį dešimtmetį vyrų vaidmuo tapo labai aktualu aktuali tema, kalbant apie ES politiką lyčių lygybės rytyje. Ilgą laiką lyčių lygybės politika visuomet buvo įsivaizduojama daugiau kaip moterų klausimas, kadangi moterys visuomet buvo varomoji jėga siekianti lyčių lygybės strategijų gyvendinimo ir dažnai moterys buvo vertinamos kaip vienintelės lygios visuomenės naudos gavėjos. Per pastaruosius dešimt metų visgi daugiau dėmesio buvo skiriama tam, kad vyrai geriau suprastų, kam reikalinga lyčių lygybė. Vyrai ir vyriškumas apskritai vis dažniau yra analizuojami dalykai, kalbant apie lyčių lygybės politiką ES. Ir buvo padaryta išvada, kad tiek vyrai, tiek moterys gauna naudos ir jiems visiems yra uh, naudingą lyčių lygybės politiką ir lyčių prasme lygi vis, visuomenė. Tačiau matome, kad trūksta sisteminių žinių apie vyrų praktiką, kalbant apie lyčių lygybę įvairiose Europos šalyse, dėl to šis seminaras ir yra puikiai galimybė apie tai pasikalbėti. Pirmoji kalbėtoja, ponė Elis Kambor, kuri dirba Mokslinio tyrimų institute, e, vyrų patarimų centre Gracijų, Austrijoje. Ji pristatys studijos rezultatus, kur buvo analizuojamas vyrų vaidmuo lyčių lygybės politikos srityje. Taigi prašau, ponės Kambar, žodis jums. Ačiū už kvietimą į šį seminarą, kur kalbama apie lyčių stereotipus ir feministinį požiūrį į vyriškumą. Man labai malonu kalbėti apie vyrus kaip veikėjus ir naudos gavėjus lyčių lygybės politikos rytyje, pristatyti tam tikrus studijos rezultatus, kur kalbama apie vyrų vaidmenį lyčių lygybės rytyje. Ir būtent aš galbūt daugiau dėmesio skirsiu um, vyriškumo, rūpestingo vyriškumo klausimui. Ir kaip žinia, moterys vis daugiau siek, siekęs skai, e, augimo ir ekonominio atsigavimo Amsterdamo sutartyje apie tai minima ir pastaruos, per pastaruos dešimtmečius vyrų vaidmuo kaip ir įgavo daugiau reikšmės, moterų užimtumas ir vyrų rūpybos įsipareigojimai buvo vertinami. Ir 2001-2004 metais buvo atliekamos studijos, mes atlikome studiją dėl darbo situacijos ir vertinome, ar pasikeitė tam tikri šablonai ir, kaip sakau, jau gan anksti buvo pradėtas tas tyriamasis darbas ir aš norėčiau panalizuoti klausimą, kaip vyrų rūpybos darbai ir gali būti panalizuojami ir taip pat panalizuosiu kelias atliktas studijas. vyrų studijų, studija parodo, kad vyrai vis daugiau yra įtraukiami, tačiau netgi jeigu vaikų rūpybos našta, kurią prisima vyrai, negali būti vertinama labai nedidelė ar menka, tačiau trūksta dar to visiško subalansavimo tam, kad ir vyrai, ir moterys to lygiai maždaug pasiskirstų tuo vaidmeniu. To dar Europoje mes nepasiekėme ir tai buvo pirm, pirma studijos iš, iš, išvada. Ir negalime ir darbo, ir to rūpybos, tos rūpybos naštos vertinti atskirai, nes iš tiesų moterys irgi bando dalyvauti profesinėme viešajame gyvenime. Tačiau darbo rinka, gerbuvio reglamentai ir, ir taisyklės turi būti atitinkamos. Taigi, kodėl vyrai dabar lyg linkia labiau prisimti, daug, daugiau prisimti tų namų ruošos darbų ar rūpybos e, darbų, daugiau įsitraukia į viešą gyvenimą, kitas sritis, kokios jėgos verčia vyrus e, to imtis ir kokių yra kliūčių, kurios trukdo jiems e, perimti tuos darbus. Taigi pirmiausia, galime pakalbėti apie patį kontekstą. E, Kaip jūs ir sakėte, ilgą laiką lyčių lygybės politika daugiausiai buvo siejama su moterimis. Tačiau ES žengė pirmąjį svarbų žingsnį tam, kad būtų išeiti iš to intelekt, intelektualaus ak, aklygatvio. Vyrai buvo vertinami neutraliai, tačiau labai dažnai nebuvo siejami su lyčių lygybės klausimu. Ir tas lyčių lygybės e, e, aspekto integravimas leido vyrams būti labiau matomiems ir labiau atsiskleisti lyčių lygybės politikos rytyje. Ir ES lygmenių galime pateikti pavyzdžių, pavyzdžiui, konferencijos, kai Švedija ar Suomija pirmininkavo ir taip pat ES programos ir strategijos buvo parengtos, kai buvo paraginami raginami vyrai prisimti tuos rūpybos darbus ir labiau dalyvauti lyčių lygybės politikoje politikos srityje. Ir vienas svarbus žingsnis į priekį buvo studija dėl vyrų vaidmens lyčių lygybės politikoje. Tai buvo pirmas toks sisteminis bandymas, mokslinis tyrimas, bandant išanalizuoti Europ, visų ES valstybių narių EFTA šalių situaciją, kur buvo kalbama ir švietimą, darbą, sveikatą, smurtą, rūpybą, politinį atstovavimą ir panašius dalykus. Taigi, kas pasikeitė pastaraisiais dešimtmečiais. Moterų, moterys vis aktyviau dalyvauja darbo rinkoje ir buvo atsisakyta to stereotipo, kad vyras turi uždirbti duonai ir taip pat lyčių lygybės normos įsivyravo ir dėl to buvo pradėta daugiau gal kalbėti apie vyrų vaidmenį rūpybos e, srityje. Ir daugelį visuomenių Europoje tas rūpybos priežiūros darbas dažnai siejamas su konkrečia lytimi ir skirstomas ne tik lyčių pagrindu, bet taip pat ir kitų socialinių rinkų pagrindu, pavyzdžiui, klasė, visuomenės sluoksnis ir panašiai. Ir aišku, tam reikia daugiau dėmesio ir aišku, pokyčių negalime tikėtis, jeigu ne, nepripažinsime, kad vyrų vaidmuo visuomenėje pasikeitė. Aišku, ta, tas rūpybos darbas susijęs su darbu, darbo rinka ir kartais matome tam tikrų kliūčių, kodėl moterys vangiau įsitraukia į apmokamo darbo rinką. Ir dažniausiai moterys renkasi rūpintis vaikais, kai tuo tarpu lyčių lygybės, vertinant lyčių lygybės aspektų nėra priimtina, kad rūpyba lieka moteriškų klausimų kalbant apie darbo rinką ir demografinius pokyčius. Dabar pereisiu prie svarbių klausimų susijusių su šia tema. Studija dėl vyrų vaidmens lyčių lygybės srityje rodo, kad vyrų ir moterų profesinio asmenio gyvenimo pusiausvyrą pasikeitė nuo 2000 iki 2010 metų ir bazinių darbo rinkos ypatumų konvergencija pastebėta, ypač tuo metu, nuo 2000 iki 2010 metų nedarbo, užimtumo lygis lyčių e, ir skirtumas, užimtumo lygio skirtumas lyčių prasme sumažėjo ir tai buvo viena tokia konvergencija, kurią pastebėjau, kitas buvo susijęs su darbo laiku. Darbo laikas sumažėjo ir vyrams, ir moterims, bet daugiau vyrams negu moterims. Toks e, tikrai labai įdomus mūsų studijos rezultatas. Toliau matome vis daugiau konvergencijos tarp vyrų ir moterų darbo modelių. Ir tai, aišku, yra susijęs su krize vyriškuose sektoriuose - gamyba, statyba, pramonė, ypatingai darbo klasės, mažus įgūdžius turintys vyrai, dirbantys, pavyzdžiui, gamybos, e, gamybos sektoriuje, kaimo vietovėse, jie labiausiai e, nukentėjo dėl ne, prarastų darbo vietų ir dėl to ta vyriš, tas vyriškas identitetas labai siejamas su to šeimos rū, šeimos pajamas užtikrinančio vyro įvaizdžių. Ir mes matome, kad nuo darbo visų etatų perinama prie naujų modelių, kuomet yra daugiau lankstumo galbūt darbo valanduose, valandos darbo laike ir taip pat nėra užtikrintas tas darbas. Ir dėl to vyrų perspektyvos užsitikrinti ilgalaikį darbą buvo smarkiai paveiktos ir dėl to matome to modelio, kai vyras uždirba pinigus šeimai įvaizdžios sumenkėjimą. Ir vyras vietoj to, kad uždirbtų duoną šeimai, tampa kaip ir pagrindinis pajamų, pagrindinis asmo šeimoje, kuris uždirba pragyvenimui, tačiau čia suaktyvėja ir moterų vaidmuo. Ir tai šiek tiek pamina tas nusistovėjusias koncepcijas, kuomet e, kalbama apie homogenišką vyriškumą. Ir taip pat studijoje mes pasitelkėme empirinius duomenis apie tai, kaip keitėsi vyrų vaidmuo. Mes, pavyzdžiui, išsiaiškinome, ir čia mes pateikėme grafiką, matome tam, tikrų, tam tikro ryšio tarp pasitenkinimo darbo vietoje ir realaus darbo laiko. Čia matote horizontali ta ašis, tai yra darbo laikas ir kiek patenkintas žmogus darbo vieta, tai yra vertikali e, kreivė. Ir tose šalyse, kur savaitinės darbo valandos nedidelės, pavyzdžiui, Norvegijoje ir, ir kitur, bet mažiausiai darbo, darbo vieta patenkinti ir tie asmenys, kurie dirba ilgas darbo valandas, pavyzdžiui, Graikija ir panašiai. Toliau Ar vyrams rūpi? Taip, atsakymas būtų taip. Įvertinant, kiek vyrai užsima neapmokama rūpybos veikla arba atlieka namų ruošos darbus šioje skaidrėje, tai matome, matome, kad tai, kiek vyrai užsima neatlyginamu rūpybos darbu, jų tas, tas darbas ir darbo išdirbamos valandos yra vis didesnės, ypatingai šiaurės šalyse, pavyzdžiui, vaikai daugiau rūpinasi vaikais, atlieka namų ruošos darbus dviem kartais daugiau negu postsovietinėse, tarkim, šalyse, lyginant su šiaurės šalimis. Taigi kyla, kyla klausimas, kas yra tie vyriškiai, kurie pasidalina po lygiai tą darbą, rūpybos darbą. Ir buvo atlikta apžvalga 2007 metais Norvegijoje, ją atliko Hotelsvare Legerland ir ten matome, kad vyrai namų ruošos, rūpybos darbus atlieka labiau tais atvejais, jeigu turi, pavyzdžiui, aukštą išsilavinimą, trečdalis daugiau, trečdaliu daugiau tokių vyrų prisima namų ruošos ir rūpybos darbus. Ir taip pat, pavyzdžiui, jeigu vyram sekasi darbė, tuomet tas tas jų darbo krūvis namuose sumažėja. Nes tada vyrui tenka galbūt dirbti daugiau, jeigu ypatingai partneris mažiau uždirba. Taigi matome, kad čia yra didesnė galimybė tokiu atveju vyrams dalyvauti namų ruošos darbe. Ir galbūt aktyvesni yra jaunesni vyrai nei vyresnių porų atveju. Taigi kokios yra priežastys, kodėl egzistuoja skirtingi susitarimai tarp porų. Matome, kad kai kurios poros labiau nori, kad daugiau uždirbtų vyrai ir tada, tada mamos, motinos ilgiau rūpinasi vaikais, kitos daugiau prioritetui, priorite, didesnį prioritetą skiria tam, kad būtų tolygiau dalyjamasi tuo darbu namuose. Ir kartais vyriškis pavyzdžiui, kuris įneša didesnės pajamas į šeimos biudžetą, galbūt e, tam tikrais atvejais linkęs pasidalinti šiuo, šiuo darbu su, su moterimis. Ir e, kai kuriuose, tarkim, šalyse buvo įmanoma pasiekti pažangos tolygiau dalyjantis šiuo darbu ir taip pat labiau panaudoti moterų talentą profesinėme gyvenime, o kitose šalyse buvo primti tokie teisės aktai, kurie tik tai dar labiau įtvirtino tos tradicinius lyčių vaidmenis. Moterys rūpinasi vaikais, pavyzdžiui, namuose ir panašiai. O tėvai uždirba pinigus. Taigi dažnai buvo primti tokie teisės aktai, kurie įtvirtina tas, tuos tradicinius vaidmenius, vaidmenis paskirstant pasiskirstant darbu tarp porų. Ir kai kuriuose šalyse labiau gal praktinių, dėl praktinių sumetimų taip yra, o kitur dėl nusistovėjusių vaidmenų ir ypač kartais bandoma suaktyvinti e, to tėvo vaidmenį, nes dažnai matome, kad vyrai gan vangiai prisima vaiko priežiūros vaidmenį. Taip pat labai svarbu, kad būtų galima rinktis, būtų suteikta pasirinkimo galimybė daugiau dalyvauti tokiame šeimos gyvenime. Ir Islandijoje, pavyzdžiui, dviejų mėnesių tėvystės atostogos yra numatomos vyrams. Ir tose šalyse, kur skiriamos tėvystės atostogos, tuomet, aišku, daugiau vyrų e, pasirenka tokią galimybę. Taigi, jeigu vaikų priežiūros vaidmenį, taip pat pagyvenusių asmenų priežiūros vaidmenį, imas, vaidmens imasi moterys, tačiau gauna paramos iš e, valstybės. Jeigu tai yra įtvirtinta įstatymais, tuomet e, labiau aktyvus tampa ir vyrai. Ir dar matome tam tikrų modelių. Dar viena studija rodo, kad kaip, ta prasme, kaip vyrai vertina tą, rūp, tuos rūpybos darbus ir dažnai jie pozityviau tai vertina, jeigu šalyse įtvirtinta lyčių lygybės politika, lygnant su tomis, kur tai yra neįtvirtinta. Čia 2007 metų studija. Dar viena studija rodo, kad uh, vyrų parama lyčių lygybės politikai reiškia, kad mažesnis spaudimas yra daromas vyrams ir vyrų vaidmeniui. Ir matome, kad pasiekta pažangos siekiant vyrus įtraukti į rūpybos darbus, bet kita vertus matome naujų problemų ir, ir visuomeninių pokyčių Europos šalyse, kur sustiprinama to griežto vyriškumo savoka, ypač e, ir antifeministiniai judėjimai, ir tada sumažėja vyrų noras imtis rūpybos dar, darbų. Ir dar vienas dalykas, dar viena studija, kurią norėčiau pristatyti, kuri buvo atlikta Norvegijoje ir palyginti su studija Lenkijoje norėčiau. Ši studija labai įdomi, kadangi matome, kad mažesnė yra smurto galimybė tose namuose, kur laikoma paisoma lyčių lygybės principo. Abiejose šalise ir Norvegijoje ir Lenkijoje vyrai ir moterys pateikė labai panašios informacijos apie smurtą. Nes įdomu tai, kad jeigu įvertintumėme sprendimų prieimimo tradicijas šeimose, jeigu abu tėvai priima sprendimus, tuomet kaip ir to smurto lieka mažiau. Toliau vienoda prieiga prie vyrų ir moterų prieiga prie ekonominio įgalinimo yra siejama su didesniu vyrų vaidmeniu rūpybos ir namų ruošos srityje. Jeigu, jeigu norime, kad vienodai būtų pasidalima apmokamų ir neapmokamų darbų tarp vyrų ir moterų, uh, Tai čia reikia atsiriboti nuo to tokio universalaus e, stereotipo, kuomet vyrai uždirba pinigus, o moterys rūpinasi vaikais. Ir vyrai kaip turi įsitraukti į tos pirminės priežiūros ir rūpybos darbus. Ir nes neatliktos studijos rodo, kad vyrai nėra labai įsitraukia į pagyvenusių priežiūrą, bet labiau įsitraukia į savo sutuoktinio priežiūrą, jam senstant ir panašiai. Taigi reiškia, kad vyrai labiau įsitraukia tą neformalią rūpybą. Ir tam tikrose šalise dabar vyrai to, tos neformalios rūpybos darbų atlieka tiek pat, kiek ir moterys, ypač kalbant apie pagyvenusius žmonės, seniorus. Taigi vaikų, rūpybų, priežiūra, vaikų priežiūra. Tai čia galbūt pirmas tokių pokyčių ženklas, nes palaps, palaipsniui, palaipsniui gerai įtraukia ir kitas rūpybos ir priežiūros e, sritis. Ir tada atsiranda tas besirūpinančio vyriškio stereotipas. Ir vyrai kur kas dažniau įsitraukia į vaikų, vaikų priežiūrą, teikia ir emocinę paramą, ir e, tuomet rodomas didesnis dėmesys vaiko poreikiams ir kitų poreikiams draugų, pagyvenusių kaimynų, darbo kolegų ir šeimos narių poreikius. Taigi mes turime taikyti tą priežiūros koncepciją, kuri atitiktų sudėtingų socialinių realybių aspektus. Na, o čia rekomendacijos, kurias norėčiau pateikti, jeigu kalbame apie vyrų vaidmenį ir vyriškumą, tai reikia pirmiausia atsižvelgti į turimą žinias ir turime kur kas daugiau žinoti apie tokius besirūpinančius vyriškius, turime daugiau žinoti apie rūpybą, priežiūrą ir kiek skirtumų yra Europoje ir turime tai tvirtinti ir politikoje, lyčių lygybės politikoje turi būti įvardyjamas tas bes, besirūpinančio vyriškio e, ta savoka. Reikia taip pat pamastyti apie lyčių stereotipų švietimo sistemoje ir iš pat pradžio mes nuo ankstyvo amžiaus pradinėje mokykloje turime kalbėti apie vyrų vaidmenį ir taip pat reikia suderinti ir mokslinio tyrimų politiką ir reikalingi feministiniai ir tarpšakiniai požiūriai. Dėkoju. Much, Labai ačiū, ponė Skampar už jūsų pristatymą. O dabar labai džiaugiamės, kad pas mus atvyko kelios parlamentarės iš Nigerijos nacionalinės asamblėjos. Sveikiname jas ir kviečiu taip pat jungtis prie diskusijos, kai bus klausimų ir atsakymų dalis, jeigu norėsite pasisakyti ir jeigu liks laiko. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kristijanui Veskė, kuris yra iš ES lyčių lygybės instituto iš Vilniaus. Prašau, ponė Veskė, žodis Jums. Dėkoju, labai ačiū už tai, kad pakvietėte mane šiandieną čia ir suteikėte progą pasisakyti Rytoj Europos lyčių lygybės institutas, kuriam aš šiandien atstovauju, paskelbs naują lyčių lygybės indekso jo rezultatus, būtent už 2017 metus. Tie, kas nežino, kas yra lyčių lygybės indeksas, tai jums pasakysiu, kad tai yra rodiklis matuojantis lyčių lygybę Europos Sąjungą. Ne vieną kartą jau jis buvo vertintas iki 2005 metų. Taigi būsimi rezultatai mums parodys konkrečios skaitinės informacijos apie lyčių santykių ES ir leis mums žvilgtelėti į moterų ir vyrų gyvenimus Europoje. Ir taip pat tie rezultatai bus mano šiandienos pranešimo tema bei pagrindas. Bet prieš Atskleisdamas tuos rezultatus norėčiau pradėti nuo to, kas mano galva yra labai svarbu, kalbant apie vyriškumą ir lyčių stereotipus. Bet tų be kokybiškos, kiekybiškos informacijos bendrųjų tendencijų, kurios rodo vyrų ir moterų elgesį e, ir jos jau atspindi, kaip yra laikomasi tam tikrų lyčių stereotipų, bet mes vis tiek turime pripažinti, kad yra įvairovė įvairiose visuomenės grupėse ir kad e, e, yra tarpusavį susiję tarp, e, atskiras individualus sprendimų prieimimas ir su lytimi susiję lūkesčiai. Ir aš norėčiau pasidalinti savo mintimis apie tai. Bet pernelyg giliai į detalės uh, į teorijas nenorėčiau leistis, būtent teorijas, kurios kalba apie tai, kas yra vyriškumas, kas yra lytinė tapatybė ir panašiai. Bet norėčiau pasidalinti e, vieną mintimį, kuri, kurią nuolat prisimenu nuo tada, kai pradėjau dirbti su lyčių klausimais. Ta mintis yra paremta Džordžo Herberto Mitso darbais. Jis kalbėjo apie tuštumo jausmą, apie jausmą, kai nežinai, kur tavo vieta. Ir jis lygina žmogaus tapatybę, kai asmo nežino, kur jo vieta ir kai jis žino. Tas yra su, sukurta jo tapatybė vadinama. Ir mes turime uh, visą tai turėti omenyje, kalbėdami apie vyrų vaidmenį, nes juk kas yra vyrų vaidmenys? Mano galva, tai yra įvairiausi uh, įvairiausios prieštaros e, atsirandančios dėl rolių, kurios yra išmoktos tarp e, išdidumo jausmo, vienišumo jausmo, nerimo jausmo ir to jausmo, kai pats nežinai, kur tavo vieta. Aš manau, kad e, mes visi esame pajautę tą jausmą, kai nežinai, kur tavo vieta. Nežinome, kaip elgtis su tais visuomenės lūkesčiais projektuojamais į mus ir kaip reikia elgti su savimi, su savo vyriška tapatybė, kai ji nedėra su tuo, ko kiti tikisi, kaip taip pat elgtis ir kokią strategiją taikyti, vertinant ir kuriant pačiam save tam, kad tavo vyriškumo išraiška nesikirstų su kitų. Taip pat iš tiesų ta, ta laisvė rinktis, kaip būti vyru yra labai apribota. Ir eigė agentūros tyrimas apie lyčių stereotipų naratyvą e, apėmė, pavyzdžiui, vieną 30-metį vyrą iš Ispanijos, kuris pasakojo istoriją, kaip jo draugai bandė įtikinti jį eiti į viešnamį, kai jam buvo 16 metų. Jis ten neėjo dėl moralinių priežasčių, bet jis liudėjo štai kaip. Man, man, mane išmokino, kad toks dalykas žemina, kad tai yra išnaudojimas. Uh, kad tai yra nesažininga ir aš nenorėjau dalyvauti tokioje veikloje, nors tai man buvo aišku, bet e, man buvo tuo metu buvo ne 10 metų, man buvo 16-17 ir aš žinojau, kad toks elgesys yra nesažiningas, neteisingas. Nenorėjau dalyvauti tame, toje veikloje. Ir e, savo, tarp savo draugų pasiekmes tokio mano sprendimo buvo pakankamai stiprios. Uh, jos gal nesimatė viešai, bet privačiai mums bendraujant labai pasijuto, nes manęs neįtraukdavo į bendrus pokalius ir panašiai. Ir aš buvau paliktas kažkur paraštėse. Ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip asmuo, būdamas labai stiprus, neleido uh, jį supančiai aplinkai už jį nuspręsti, kokia turi būti jo kaip vyro tapatybė. Uh, bet taip pat tai parodo, kad toks pasirinkimas ne susitapatinti su tuo, kas bendra ir ko siekia visi, e, ką tai gali reikšti asmenį, būtent, kad jis buvo atskirtas iš draugų grupės. Ir iš tiesų ta, šitas terminas hegemoniška, hegemoniškas vyriškumas jau buvo paminėtas ir aš noriu paminėti, kad to, būtent tokio vyriškumo idealai iš tikrųjų yra beveik nepasiekiami pavieniams vyrams. Ir būtent dėl to vyras ir jaučiasi nežinantis, kas jis toks yra, jaučia vidinę tuštumą ir bando tą tuštumą užpildyti įvairiausiais būdais. Tai gali būti arba kūrybiški būdai, arba destruktyvūs būdai. Na bet dabar pažvelkime į tai, kaip asmeniniai individualūs sprendimai atsispindi platesniuose modeliuose. Ankstesniuose, anksčiau jau buvo pasakyta, e, kad e, buvo lyčių lygybės indeksas vertintas ir anksčiau, bet šių metų indeksas buvo, e, bus ypatingas, jis kalba apie tapatybės įvairovę, apie jų sąveiką mūsų visuomenėje, kai mes bandome ieškoti savo vietos standartinėje tradicinėje lyčių sistemoje. Ir iš tiesų šių metų lyčių lygybės indeksas apima labai daug informacijos ir aš turėjau rinktis, kurią jums paminėti, kurios ne. Taigi aš paminėsiu tai, kas mano nuomonė aktualiausia šiandienos diskusijoje. Nors šiame indekse pagrindinis dėmesys kalbama, skiriamas lyčių neligybei, ir įprastinėms jų formoms, labiausiai paplitusioms, labiausiai paplitusioms lyčių neligybės formoms pasaulyje, bet buvo vertinta taip pat ir diskriminacijos rizika, kurią nulėmė kiti dalykai, nebūtinai lytis. Ir dėl to mes nusprendėme, kad reikia žvelgti plačiau tarp įvairių E, aspektų. Ir čia aš Jums parodysiu grafiką, kurį galbūt esate matę. Tai yra e, tikėtina gyvenimo trukmė Europos Sąjungoje. 2015 metais gimęs berniukas gali tikėtis pragyventi 77,9 metų. Bet kas čia yra svarbu, tai žvelgiant į šitą grafiką yra skirtumai tarp valstybių narių aiškiai matosi. Ir tai, e, gyvenimo trukmė sviruoja nuo 80,4 metų Švedijoje iki 69,2 metų Lietuvoje. Tai yra 11 metų skirtumas vyrui gyvenančiam Švedijoje arba Lietuvoje. Ir skirtumas tarp moterų ir vyrų taip pat yra aiškus. Estijoje tas skirtumas yra 9 Lietuvoje, 10,5 Latvijoje beveik 10 metų, Toks yra skirtumas. Ir matote, ta raudona linija e, atspindi vyrus, o mėlynoji moteris. O skirtumas tarp Italijos ir Luksemburgo, pavyzdžiui, tai yra Italijoje ir Luksemburgė tarp vyrų ir moterų yra maždaug 4-5 metai, o Niderlanduose tas skirtumas yra netgi tik 3,3 metų. Taigi čia yra tas biologinis uh, argumentas dažnai naudojamas, kad moteris gyvena ilgiau, bet jis nelabai paaiškina, kodėl tie skirtumai iš tikrųjų yra tokie, kokie yra. Bet yra ir kitų labai svarbių faktorių, kuriuos turime aptarti, kalbėdami apie e, gyvenimo trukmę. Pavyzdžiui, išsilavinimas. Išsilavinimas labai stipriai veikia žmogaus gyvenimo trukmę. Europoje 2015 metais gyvenimo trukmė skiriasi maždaug 15 e, metų tarp tų valstybių, kur vyrai yra mažiau išsilavinę ir kur labiau išsilavinę. Tai vienas, viena iš tų valstybių buvo Slovakija. Kalbant apie gyvenimo trukmę, turiu kalbėti ir apie vyrų elgesį Europoje. Mūsų indekse mes įvertiname du aspektus susijusius su sveika gyvensena, būtent e, vaisių ir dažovių vartojimas ir fizinė veikla, fizinis, fiziniai pratimai, nes tai yra svarbus aspektai, kai kurie e, gerina sveikatą, o tuo tarpu rūkimas arba nesaikingas alkoholio vartojimas ir kitoks rizikingas elgesys gali pakengti sveikatai. Ir vyrai, kurie pakankamai fiziškai aktyvus arba e, suvartoja pakankamai vaisių ir daržovių, arba daro ir tą, ir tą, tokių vyrų skaičius yra didesnis negu moterų vyrų yra 42 procentai, o moterų 36. Ir pastebima, kad geresnis išsilavinimas ir aukštesnės pajamos nulėmė aktyvesnį fizinį aktyvumą tarp vyrų. Taip pat e, tą nulėmė ir vyrų amžius. Ir fizinis aktyvumas e, žymiai sumažėja bėgant metams. Tačiau kitas lasdos galas yra štai koks. Rizikingas elgesys Čia skirtumas tarp moterų ir vyrų Europoje yra be galo ryškus ir čia galime matyti nesaikingą alkoholio vartojimą Europoje. Taip elgesi vienas trečdalis vidutiniškai ir gerai išsilavinusių vyrų. Ir bėgant metams, jeigu pažiūrėsime į vidurį grafos, skaičiai sumažėja, bet vis tiek skirtumas tarp vyrų ir moterų yra gana ryškus. Taigi trečdalis vyrų savo gyvenimo e, kažkuriame etape vartoja daug alkoholio. Ir taip pat dešinėme krašte matote ekonominį faktorių, būtent pajamų dydį. Perinant prie rūkimo, tai yra irgi rizikingas elgesys, rizikinga elgsena, rūkimas išlieka problema daugeliu vyrų ir moterų Europoje, bet vėlgi čia daug kas priklauso nuo visuomenės grupės. E, mažai ir vidutiniškai išslavinę vyrai rūko gerokai daugiau negu gerą išslavinimą turintys vyrai. Ta pati galima pasakyti ir apie pajamas, kuo didesnės pajamos, tuo mažesni rūkimo e, mastai. Ir kaip anksčiau buvo pasakyta, ir ankstesnėse skaidrėse buvo pasakyta, kad švietimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, uh, nulemenčių vyrų ir moterų gyvenimo e, kokybę. Ir ankstesnėse skaidrėse taip pat matėte, kad išslavinimas nulėmė ir rizikingos elgsenos buvimą arba nebuvimą. Taigi kokia situacija Europoje, kalbant apie išslavinimą? Matome, kad jauni vyrai vis tik tai atsilieka švietimo srityje e, ir e, yra dideli skirtumai tarp skirtingų kartų. Taigi vyresnės kartos atveju daugiau vyrų nei moterų turėjo universitetinį išsilavinimą, o dabar skirtumas tarp lyčių yra apsivertęs aukštinkojomis. Tarp moteris nuo 30-44 metų amžiaus jau yra pasiekusios Europa 2020 tikslus. Tai O tikslas buvo, kad iki 2015 metų 43 procentai tokių moterų turėtų universitetinį išsilavinimą. Tiksliau, tikslas buvo 40 procentų, o realus skaičius yra 43 procentai. Ir matosi, kad čia skirtumas nuo 2005 metų tarp vyrų ir moterų turinčių universitetinį išsilavinimą didėja. 4 procentiniais punktais jis didėjo. aukštesnis išsilavinimas reiškia ir mažesnė skurdo rizika tiek vyrams, tiek moterims Europoje. Skurdo rizika priklauso nuo įvairių aspektų ir šiame, e, šioje skaidrėje matote, kas labiausiai paliečiamas e, skurdo rizikos ir kaip labai. Ir matome skirtingas grupės, kur didžiausia yra skurdo rizika didesnė negu ES vidurkis, nepaisant lyčių, tai yra vieniši žmonės, labai jauni žmonės, e, turintys žemą išslavinimą žmonės ir žmonės su negale. Ir šiuose grupėse skirtumas tarp lyčių nėra labai ryškus. Išskyrus, jeigu pažiūrėtume į vienišų motinų grupę. Bet kas yra labai svarbu, mano nuomonė, Tai yra tai, kad e, vyrai ir moteris gimė už ES ribų e, patiria dvigubai didesnę skurdo riziką. Ir taip pat skurdo rizika yra didesnė vyrams gimusiems už ES ribų. E, su tokia rizika susiduria 43 procentai tokių vyrų. Taip pat svarbu, kad dar labai stipriai jaučiamas lūkestis iš vyrų, kad jie būtų šeimos aprūpintojai ir Jeigu vyras to padaryti negali, tai labai stipriai paveikia to vyro gyvenimą ir taip pat daromus pasirinkimus. O dabar perėsiu prie paskutinės pranešimo dalies, kuri yra susijusi su ankstesne, ankstesniu pranešimu. Aš šiek tiek pristatysiu e, šiokius tokius rezultatus iš laiko perspektyvos. Iš tikrųjų, tai yra labai įdomi perspektyva, nes kitos sritis, kurias ką tik aptariau, E, leidžia matyti skirtumus tarp įvairių e, visuomenės grupių ir vyrų juose. O norėčiau pabrėžti, kad šioje srityje, kalbant apie laiką, skirtumas, tai yra dideli e, panašumai jaučiami tarp įvairių visuomenės grupių vyrų. Jie ne, neskiria pakankamai laiko rūpintis savo artimaisiais ar vaikais ar vyresniais giminaičiais ar žmonėmis. Taigi iš tikrųjų šita tema turi būti e, nagrinėjama ir toliau. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų rezultatai gyvenime priklauso nuo daug įvairiausių veiksnių. Vienas iš jų yra bandymą atitikti neigiamus stereotipus ir taip pat individualus pasirinkimai. Ir žinoma, su tais stereotipais reikia kovoti plačiosios visuomenės lygmenių, kad stereotipai ne, nebūtų diskriminacijos pagrindas. Dėkuoju dar kartą už kvietimą dalyvauti renginyje. Ačiū, ponė Veskė, už jūsų prezentaciją. Dabar žodį suteiksiu ponui Erik Melandar, jis yra profesorius Upsalos universitete, tyrinėja konfliktus, jų prevenciją, prašom. Ačiū, ačiū už kvietimą. Dėkui už suteiktą galimybę papasakoti apie mano Upsaloje vykdomus tyrimus. Aš daugiausia dėmesio skirsiu vyrui vyrams smurtui, vyriškumui, neigiamus stereotipus apie vyrus, apie visą tai mes ką tik nemažai girdėjome. Mano prezentacija vadinasi vyriška garbės ideologija ir smurtas. Aš kiek išsameu pristatysiu, ką tai reiškia ta garbės ideologija ir smurto ryšys su ją, bet pradėkime nuo tokių bazinių pastebėjimų, kurie galioja visais laikais ir visose visuomenėse. Būtent vyrai yra didžiausia smurtaujančiųjų grupė visuomenėje, kad vyrai dažniausiai smurtauja. Na, aišku, skirtumai tarp visuomenių didžiulis, bet šis stereotipas galioja visur ir tai tikrai įspūdingas pastebėjimas, mes dažnai daug ką laikome savaime suprantamu ir net nesivarginame pažiūrėti, kaip yra iš tiesų, kad e, vyrai smurtauja, galioja tiek tam teisėtam, įteisintam smurtui, pavyzdžiui, kareiviai, policininkai, čia daugiausia vyroškos profesijos vadinamos, nors situacija po truputį žinoma keičiasi, beje ir tas kriminalinis smurtas yra dažniausiai vyrų. Tai ir smurtas šeimoje, ar teroristinė veikla, sukilėliai, terori, teroristai įvairiausi ir panašiai. O tuo pat metu dažnas vyras nieko nėra nei sužeidęs, nei nužudęs, nei užgavęs. Netgi tose visuomenėse, kuriuose labai gilios smurto tendencijos pilietinio karo draskomos valstybės. Net ir ten tik mažuma vyrų realiai kovoja ir smurtauja. O kalbant apie sąjungos bendruomenės, tai taip, didžioji dauguma smurtautojų yra vyrai, bet didžioji vyro dauguma niekada nėra smurtavusi. Kitaip sakant, vyriš, vyras kaip lytis dažnai asocijuojama su smurtu ir vyriškumas tarsi suponuojama skatina smurtauti. Bet šis savoka taikytina tik labai nedideliai vyrų daliai, tikrai ne vyrų daugumai. Ir mes savo tyrimuose bandome įsiaiškinti, kodėl taip yra, kodėlgi mes tam tikrą nuomonę apie vyriškumą turime ir kodėl vyrai smurtauja. E, ankstesni tyrimai surinko gausybę įrodymų apie tai, kaip mes galvojame ir ką vyrai galvoja apie tai, kas yra būti vyru, kas yra vyriškumas. Tai daro didelę įtaką elgesiui ir smurtiniam elgesiui, apie ką aš ir kalbu. Vyrai, kurie tiki tais neigiamais stereotipais, koks turi būti tas tikras, kabutėse vyras, kaip jis turi elgtis, Ir mes galima čia įvertinti faktais, ką vyrai galvoja. Vieni apie tą vyriškumą galvoja daugiau, tiki juo tvirčiau, kiti vyriškumą supranta kiek kitaip, bet tie vyrai, kurie pritarė beveik be išlikų vyriškos garbės ideologijai, toj paaiškinsiu, ką tai reikia, yra labiau linkę smurtauti. Na, pavyzdžiui, jeigu mes jų paklausime, ar būtų galima kankinti terorizmu įtariamus asmenys, tai jie dažniau būtų linkę atsakyti teigiamai į šį klausimą. Kitas pavyzdys būti vyrai, kurie laikėsi tokių pažiūrų apie vyriškumą, yra labiau linkę mm, vykdyti ir kriminalinį smurtą šeimoje ar gatvėje, ar dalyvauti smurtiniuose nusikaltimuose. Taip pat aptiktas ryšys tarp tokių pažiūrų į vyriškumą ir per didelės rizikos. Vyrai, kurie laikosi šios ideologijos, linkia labai stipriai rizikuoti. Visa tai liudyja, kad vyriškumo savoka nulėmė daug. Kaip vyras suvokia vyriškumą, daro didžiulę įtaką tiek jo suvokimui apie smurtą, tiek jo polinkiui smurtauti. Aš e, kartu su savo kolegomis, e, dviem kolegomis Upsaloje, rengėme tyrimą e, lyčių klausimais ir gilinamės būtent į vyriškumo savoką ir vyriškumo ryšį su smurtu politikoje ar politinėme gyvenime. Gilinamės ne tik apie smurtą gatvę ar kažkur kitur, bet ir apie smurtą politiniais tikslais. Būtent politiniai aktyvistai, kurie kovoja Bankoko gatvėse, Tailando sostinėje. Mes jau nustatėme, kad tarptų politinių aktyvistų tie, kurie stipriau išpažįsta vyriško, e, vyriškumo ideologiją, jie yra labiau linkę ir politiniais tikslais smurtauti. O kas yra ta vyriškumo, vyriškumo garbės ideologija, garbė? Ką tai reiškia? Mes nekalbame mano studijų kontekste, e, kad garbė yra tai, kas suprantama kasdienėme gyvenime, kad pavyzdžiui jūs e, gražiai gyvenate, sėkmingai gyvenate, bet mes kalbame apie garbę antropologinėme ir vystimosių kontekste. Garbė čia reiškia vyras, kuris yra kietas, nesitraukia, yra tas, kuris išsikovoja galios, tada jis yra garbingas. Tas vyras yra tikras vyras, kuris sugeba apginti savo jam artimos moters e, garbę. Tik tada jis yra tikras vyras. Ir šis garbės supratimas galioja tik vyrams ir tas garbės suvokimas nustato, ką vyrui reikia daryti, kad jį, gerb, kad jį gerbtų kiti vyrai. Aišku, e, žmonės gali išpažinti šią vertybę ne vienodai, vieni daugiau, kiti mažiau priklausomai nuo asmens. Ir beje, tas išpažinimas garbės ideologijos nėra sąmoningas. Na, yra ir ekstremalūs atvejai, kurie žudo dėl garbės, o kiti to nedaro. Žmonės, kurie išpažįsta šią ideologiją, ideologiją tuo pat metu yra aptinkami visose visuomenėse, kiekvienoje valstybėje. Mes bandome įvertinti situaciją per apklausas, apklausėme politikos aktyvistus, klausėme tuo pat metu jų apie lyčių lygybę, apie vyrų moterų vaidmenį smurtą šeimoje ir panašiai, yra gausybė klausimų užduodama. Vyriškos garbės ideologija grindžiama dviem elementais. Pirmasis - patriarchalinės vertybės. Vyrai tiki, kad jie yra viršesni už moteris ir atitinkamai turi tam tikrų privilegijų ir papildomų teisių. Ir tų teisių jie turi tiek visuomenėje, tiek šeimoje. Tai vienas pagrindas vyriškos garbės ideologijoje, o antrasis tai tas vyriškas kietumas. Kabutėse, kitaip sakant, vyras turi būti kietas, drasus, neatsitraukti, nebijoti. E, ir tik ta drąsa jam padės išsaugoti savo vyrišką reputaciją. Ir jeigu vyrai apjungia šias dvi, šias du požiūris, tada jie labiausiai linkia smurtauti. Sakykime, vyras patriarchalinės vertybės išpažįsta, tai reiškia, pusė visuomenės yra menkesnė už jį ir tai jis gali drąsiau smurtauti, o tą menkumą ar nuvertinimą jis gali taikyti ir politiniams priešininkams, kitų seksualinių pažiūrų žmonėms, jie yra nieko neverti, tai aš juos galiu, prieš juos galiu smurtauti. Kitaip sakant, jie mano, kad kažkas yra mažiau vertas už jį, o, o tas jo drąsumo ir kietumo suvokimas reikalauja jį, jo net imtis smurto. Ką mes čia turime dar suvokti, kad tai yra universaliai egzistuojančios realijos, ne tik Tailande. Tuo pat metu atliktimi, atlikti tyrimai leidžia geriau identifikuoti, kurie tarp vyrų yra linkę labiau smurtauti. Na, mes e, Tailandė žiūrėjome į gar, vyriškos garbės ideologiją ir ji viską nulėmė. Ne įsilavinimas, ne pinigai, ne jo padėtis visuomenė šeimoje, bet būtent kaip asmo suvokė vyriškos garbės ideologiją. Tai svarbus faktas. Kartu mes galime tą suvokę bandyti sumažinti vyrų smurtą. Mes galime, pavyzdžiui, paskatinti jį e, nukreipti savo destruktyvę energiją geresnė kryptimi, pavyzdžiui, tapti pa, e, tam tikrų pavyzdžių e, kitiems vyrams, jaunesniems vyrams. Na, pagalvokime apie asmenys, kurie teisėtai naudoja smurtą - kareivius, policininkus visada egzistuoja pavojus, kad jie gali smurtauti net tada, kai to nereikia. Šie žmonės dažnai yra persisėmę vyriškos garbės ideologiją. Tačiau jeigu mes e, bandysime pakeisti jų nuomonę, tai turime tikrai neblogas galimybės išvengti tokio nepagristo smurto. O kadangi uh, E, vyriškos garbės ideologijos yra susijusi su nepamatuota rizika, tai reiškia įveikę vyriškumo ideolog, garbės ideologiją, sumažėsime ir beprasmišką riziką, bus e, du, mažiau yra e, seksualinio smurto, netinkamo elgesio su aplinkiniais. Taigi daug problemų galime spręsti, jeigu pakeisime suvokimą, kas yra tikras, kabutėse, vyras. Uh, Tokiu būdu aplinka moteriams taps saugesnė, lytiniams mažumoms, kitoms mažumoms taps saugesnė. Ir tokiu būdu galės daugiau moterų ir e, mažumo atstovų dalyvauti karinių pajėgų darbuose ar net politikoje. Reikia dirbti su e, ginkluotomis pajėgomis labai intensyviai, Pirmiausia dėl to, kad ten žmonių yra mažuma, tačiau tarp jų vyriškos garbės ideologija pakankamai paplitusi. Vyrai dažniausia smurtauja, tačiau vyrai labai dažnai ir nukenčia nuo smurto. Mes turime daugybę pavyzdžių iš istorijos apie tikrai neįlinės moteris, kurias tuo pat metu dažnai ignoruojama, kad ir moteris smurtauja, arba dažnai moterų smurtas nu, pristatomas kaip kažkas keisto, reto, kaip išimtis. Ir būtent dėl to mm, moteris labai retai renkasi ginkluotasias pajėgas ar netgi nusikaltelės karjerą. Kitaip sakant, smurto savoka asmuo, kuris smurtauja, yra tiesiogiai susijusi su buvimu vyru. Ir buvimas vyru nulemtas yra vyriškumo suvokimu, suvokimo. Kitaip sakant, vyras yra karys. Ir jeigu tu esi karys, tai tu turi būti vyras. Mes mat, matome, kad dažnai moterų dalyvavimas ginkluotose pajėgose suvokiamas kaip grasmė, grėsmė tradicinėms karinėms pajėgoms. Bendrai vyrai darbo vietose e, suvokia, kad yra grėsmė vyriškos garbės ideologijoje. Bandoma su to kovoti. Tuo pat metu tradicinėje kario ideologijoje yra daug gerų dalykų - drąsa, pasivaukojimas, idealizmas. Tokios vertybos tikrai reikalingos armijoje. Ir mums šias teigiamas vertybės reikia atsijėti nuo to, tos neigiamos vyriškumo savokos. Mums reikia sukurti šio laikinės karinės ir policijos pajėgas, kuriuose nebūtų tos vyrišk, senosios vyriškumo ideologijos. Ir galiausia, ką mums daryti, kaip spręsti problemas, tyrimai atskleidžia, kad visuomenės, kurioje didesnė lyčių lygybė yra ir taikesnė. Kartu ir paaiškinta, e, tendenci, paaiškinta ši tendencija Lyčių lygybė leiš, reiškia abiejų lyčių įgalinimą. Taigi nėra reikalo smurtauti, nėra reikalo griebti smurto. Todėl šis dalykas yra svarbus ne tik mažinant smurtą, vyrų smurtą, bet ir bendrai kuriant taikę visuomenė, kadangi vyriškumas ir moteriškumas dažnai apibrėžiama kaip antoniminės. E, savokos, akivaizdu, kad problemas gali spręsti tik bendrai vyrai ir moteris. Ačiū. E, much, Mr. Ačiū ponia Melander už e, pristatymą. Na, o dabar norėčiau pradėti diskusijas. Yeah. The... Gal kas nors iš Nigerijos parlamentarių norėtų pasisakyti? ar užduoti klausimą. Prašau, jums e, yra suteikiama galimybė pasisakyti, prisistatykite. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems prelegentams. Dėkoju lyčių lygybės ir moterų teisų komiteton nariams. Vakar mes atvykome ir mes susidurime irgi su panašiomis problemomis ir namuose. Mūsų delegacijos sudaro septyni žmonės, viena iš mūsų išvyko į Junktinės Amerikos valstijas, keturios narės iš atstovų rūmų, trys iš senato. Dauguma mūsų yra kovotojas už lygias galimybės ir lyčių lygybę. Ir mes atvykome Netgi atvykti mums čia nebuvo lengva. Teko peržengti daug, daug kliūčių. Ir buvo ir smurto, ir buvome išvadintos įvairiais e, žodžiais, nes jeigu įsiverži į vyrų pasaulį, tai gali nusiteikti, kad būsi apžodžiauta, nes iš kažko atimi darbą. Taigi reikia atsilaikyti tokiu atveju ir mes iš tiesų daug ką turėjome išgyventi, kad būtumėme tuo, kuo esame dabar, bet esmė yra ta, kad daug kas keičiasi Nigerijoje, ypač kalbant apie lyčių klausimus. Ir aš manau, kad paskutinis kalbėtojas, profesorius iš Švedijos labai teisingai tai vardijo, nes Afrikoje yra galvojama, kad vyrai yra viršesnė lytis, kai tuo tarpu moterys yra kaip ir žemesnė lytis. Ir aš norėčiau papasakoti apie savo šeimą. Turiu dešimtmetį sūnų, kuris išėjo į mokyklą ir grįžęs iš mokyklos savo e, pietų dėžutę tiesiog numetė į kriauklės. Sakau, kodėl neišsiplauni? Sako, aš esu berniukas, aš esu vyras. Bet aš sakau, bet ar nėra normalu, kad tu išsiplautum savo lėkštę? štai tavo sesė puikiai tą gali padaryti. Tai aš štai tokį pokalbį man teko atlaikyti su dešimtmečiu, kad pakeičiau jo mąstymą. Jisai sako, aš esu vyras, o mergaitė turi pasirūpinti mano indais. Ne, aš sakau, kol gyveni su manim ir aš esu tavo mama, tu turi susiplauti indus pats nes e, kai išvažiuosi mokytis kitur, niekas už tave to nepadarys. Ir aš primiktinai tą jam sakiau. Ir aš manau, kad kažkas turi laikyti stiprios pozicijos, kad suteiktumėme vienodas galimybės ir jiems, ir joms. Ir man tas šūkis he for she yra labai prasmingas, nes mes parlamente irgi bandome kalbėti su vyrais ir parodyti, kad esame jų partneriai. Jeigu norime kurti savo šalies gerovę, kur viskas klostytųsi sėkmingai, kur žmonės didžiuotųsi būti nigeriečiais. Mes turime atsisakyti tokių stereotipų ir dirbti kartu, vyrai ir moterys. Ir moteris juk yra ir sesuo, ir mama, ir žmona. Ir iš tiesų tas šovinistiškas požiūris tokiu būdu ir yra įveikiamas. Aišku, nėra lengva tą padaryti. Nėra lengva tą padaryti pas mus, bet svarbiausia yra tai, kad mes daug dirbame šiuo klausimu ir bandome jiems įrodyti, kad esame jų partneriai. Ir mes nieko nebandome iš jų atimti, bet. Kažkaip palaipsniui mokyklose, namuose, kai aš pirmininkauju švietimo komitetui, tai tikrai bandau uh, kalbėti su atitinkamomis institucijomis, pasakyti, kad reikalinga tam tikra pusiausvyra, kad nėra jokia klaida tai, kad aš esu gimiau moterimi, o tau nereikia didžiuotis tuo, kad tu gimiai vyru ir mums reikia kažkaip dirbti kartu. Ir tikrai aš labai aistringai kalbu šią, šią temą ir labai sutinku su tuo, ką sakė e, profesorius iš tiesų Afrikoje, ypatingai kaimuose pietinėje, rytinėje Nigerijos dalyje. Pavyzdžiui, jeigu tu esi moteris ir nepagimdai berniuko šeimo, šeimoje, tu esi nekaip vertinama, o kai tu pagimdai berniuką, tavo statusas šeimoje išauga. Taigi aš manau, kad ir dabar šiek tiek keičiasi ta situacija, nes moterys Nigerijoje rūpinasi senais tėvais. Ir jeigu norime pasirūpinti senais tėvais, reikia moterų tam. Ir matome, kad Nigerijoje šiek tiek jau yra geriau, kalbant apie vienodą atlyginimą. Nigerijoje mokamas vienodas atlyginimas, priešingai nei kitose šalyse, kur aš matau, kad moterys negauna to paties atlyginimo kaip vyrai. Taigi čia šią prasme Nigerijoje yra įtvirtintos tos lygios galimybės, kalbant apie atlyginimą. Bet kalbant apie lyčių lygybę, taip, yra problemų, nes tai yra susijęs su šeima, kultūra, religija. Uh, bet Nigerijos moterys 21 amžiuje keičia tą nomenklatūrą ir turi būti suteikiamos vienodos galimybėms ir vyrams, ir moteriams. Taigi norėčiau Jums labai padėkoti už tą garbę išklausyti Jūsų ir netgi pasisakyti šią progą. Te laimina Jūs Dievas. Thank, thank you very much. May... Dėkoju. Gal Dar kas nors norėtų pasisakyti? Dėkoju. Klausimų nėra, pastabų irgi nėra. Tai aš norėčiau paprašyti mūsų prelegentų gal trumpai sureaguoti, e, pastabas kažkokias tai išsakyti į tai, ką sakė svečiai iš Nigerijos. Taigi, aš kalbėjau apie labai rimtą problemą - vyrai smurtas, tai yra būdinga visoms visuomenėms, visoms kultūroms, tačiau ir du ankstesniai pristatymai mums parodė, ką galėtumėme padaryti, ką galėtumėme nuveikti, gerinant lyčių lygybės padėtį. Uh, kuri yra naudinga ir vyrams, kaip girdėjome, ir taip pat siūlymų dėl strategijos, galėtume naudoti, kokią galėtume naudoti, pažiūrėjau, paskatos vyrams dalyvauti e, rūpybos vaikų priežiūros e, srityje. Aš manau, kad tai yra tikrai puikus, pu, puikiai viena kitą papildantis pasisakymai. Pone Skambar, ačiū už įdomų pasisakymą. Aš irgi norėčiau šiek tiek papildyti tai, ką jūs sakėte ir ką sakė profesorius, kai kalbėjote apie garbę ir vyriškumo savoką. Nes yra projektų įvairiose Europos šalyse, pavyzdžiui, toks projektas Heroes, didvyriai, vykdomas Vokietijoje ir Austrijoje. Tai ten toksai projektas, kur dirbama su jaunais vyriškiais musulmonais ir kalbama su jais apie garbę. Sakoma, kad garbė tai yra mano sesės laisvė arba mano sesės lygybė. Taigi tokie projektai, mano manimu, yra labai svarbus. Ir tai, ką jūs ir pabaigoje sakėte, tai susišaukęs to, ką sakėte pabaigoje, dar vienas dalykas, ką mes darome Austrijoje, pavyzdžiui, mes ypatingai dabar, kadangi yra daug prieglopšio prašytojų pabėgėlių vyriškių dabar ir mes vykdome šviečiamąją veiklą, vedame dialogą su vyrais apie garbę, apie šią savoką, smurtą, smurto prevenciją, apsaugą, vienodas teisės ir panašiai. Aš manau, kad tai irgi yra labai svarbus darbas. Ir dar norėčiau pridurti šalia to, ką jūs sakėte. Taip pat labai svarbu ne tik kalbėti apie vyrus, bet rimtai kalbėti ir apie veiksmų priemonės ir abiejų lyčių prasme. Panas Veski, ačiū. Aš tik tai galiu pritarti tam, kas buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžti, kad visuomet, kai kalbame apie vyrų įvairius yra situacijas, susijusią su vyru, vyrais, tai reikia iš tiesų kažkaip užtikrinti tą testinumą. Daugiau klausimų nėra, pastabų nėra, tai aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams, ačiū Jums už vertingus pasisakymus ir ypatingai politikos departamentui už tai, kad suorganizavo lab, šį labai įdomų seminarą. Labai Jums ačiū ir norėčiau visus informuoti, kad kitas posėdis vyks. Kitas FAM komiteto posėdis vyks spalio 16 dieną po pietų. O dabar trumpa pertrauka iki 5 valandos. Iki pusės šešių. Pusė penkių pusė penkių atsiprašau. Ir po to vyks bendras FAM ir INTA komitetų posėdis pusė penkių. Ačiū. Trumpa pertrauka. Thank you.